geležinkelių eismo valdymo sistema turės būti užtikrinti, kad kuo daugiau krovinių ir kuo daugiau keleivių keliautų e, mūsų geležinkeliais, jo labiau, kad šios priemonės yra ekologiškos. Aš norėčiau kreiptis į jūs kolegos, prašydamas kalbėti lėčiau. Kalbėkite lėtai, todėl kad vertėjams labai sunku jūs versti jūsų labai greitus pranešimus. Kolega El Kadravi Saidas, socialistų ir demokratų frakcija. Ačiū. Aš e,